ponios e, Lunaček rekomendacija. E, rekomendacija dėl ES ir Kosovo stabilizavimo ir asociacijos susitarimo. Žodis pranešėjai. Labai ačiū. E, pirmininkė, kolegos, kaip vicepirmininkė atsakinga už keletą temų, aš norėčiau pradėti nuo 98 e, metų Sakarovo premijos e, laureatės paminėjimo. Laureato paminėjimo. E, ponas Rahim Rūhova mirė prieš dešimt metų, bet jis buvo Kosovo albanų gynėjas ir aš noriu prisiminti jo nuopelnus. Na, o kalbant apie ES ir Kosovo stabilizacijos susitarimą, jis buvo aptarinėjamas 2013 metais, jis buvo parafuotas taryba 2015 e, spalio 28 pritarė šiam tekstui, na, o paskui jau Frederika Mogherini, jūs e, komisijos pirmininkė Johannes Han, E, patvirtinote šį susitarimą, be kita ko jį pasirašė ir ministras pirmininkas Isa Mustafa ir Europos integracijos ministras Bekim Kolaku Kosovo Respublikos vardu, o rytoj dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo bus balsuojama, paskui jau e, sustarimas galės įsigalioti. Taigi tai yra Kosovui istorinės svarbos momentas, kadangi pirmą kartą ES su Kosovu sudarys oficialų e, susitarimą. Mm, tai yra pirmas, e, pirmas žingsnis integravimosi keliu. Aišku, dokumentui skirta labai nemažai laiko, procesas užtruko, taryboje mm, procesai buksavo, tačiau noriu pasidžiaugti, kad pažanga padaryta. Netgi penkios valstybės, kurios kol kas nepripažįsta Kosovo, jau davė savo sutikimą, tai yra didelis žingsnis ir aš pakvieščiau šias valstybės ilgainiui pripažinti Kosovą. Kai kurios valstybės savo ministrus yra nusintusios į Kosovą su oficialiais vizitais ir aš pakvieščiau pripažinti E, pripažinti Kosovą ir aš kaip e, vienos iš e, seniausių valstybių ES atstovė noriu pasakyti, kad niekam nuo to blogiau nebus. Vėlgi, pirmą kartą ES su Kosovu sudaro sutartiniais santykiais pagristą sutartį ir tai prisidės prie demokratijos, žmogaus teisų stiprinimo taip pat leis, sukurs rėmus bendradarbiavimui tokiuose srityse kaip švietimas. Ir taip toliau. E, taip pat e, iš susitarimo išplaukė teisės ir prievolės. E, susitarimas taps paskata Kosovui reformuotis. Reformų reikia, vyriausybei reikia judėti į priekį. Tai atveria ir investicijų investavimo galimybės, bet kita ko iš Kosovo vyriausybės reikalauja, reikalaujama laikytis europinių standartų, priderinti nacionalinį teisiną prie europinio, bet tai atveria galimybės žmonėms, piliečių bendradarbiavimui, sektorių bendradarbiavimui, tokiuose srityse kaip švietimas, aplinkosauga, kovoje su priekyba žmonėmis ir taip toliau. E, taip pat tai leis sustiprinti bendradarbiavimą su kaiminėmis valstybėmis, prisidės prie stabilumo didinimo. Savaime suprantama, e, piliečių mainai asmeniniai santykiai reikalauja to, kad e, būtų galima liberalizuoti vizų režimą. Kosovas yra vienintelė valstybė, kurio piliečiai negali laisvai judėti e, iš šalies, už šalies ribų. Taigi labai svarbu, kad e, vizų liberalizavimas taptų prioritetiniu klausimu. Ačiū. Dėkuoju poniai Lunačiek. Toliau kalbės komisijos narys ponas Han. Komisijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Aš pirmiausia norėčiau patikoti Jums už tai, kad Jūs ir toliau remiate mūsų pastangas plėtoti ES ir Kosovo e, santykius. Aš norėčiau patikoti Jūsų reikalų ir priekybos komiteto, komitetų nariams, ir ypač poniai Lūnečiai už jos paramą. Rytoj balsuosite dėl Stabilizacijos ir asociacijos sustarimo, dėl kurio mes susitarėme su Kosovo, rodo, kad mes žengėme į priekį. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus etapas, plėtojant mūsų santykius, etapas, kuris bus labai svarbus Kosovo ir visų vakarų Balkanų šalių ateičiai. Šis uh, susitarimas yra pirmasis oficialus, formalus susitarimas, kuris įtvirtina ES ir Kosovo ryšius santykius. Ir taip pat jis turėtų padėti Kosovui e, stiprinti mums e, tarpusavio priklausomybę, politinę ir kitokią, ir taip pat kartu plėtoti europinę perspektyvą, kurioje, e, pagal kurią taika ir gerovė bus bendras mūsų tikslas. Šis susitrimas su Kosovu yra labai reikalingas e, tam, kad galime būtų gyvendinti reformas, ypač susijusios su teisės viršinybė. Taim, kad būtų kuriama labiau patikima verslui aplinka aplinka, kad būtų sukurta teisinė bazė ir kurios pagrindų galima būtų taip pat derinti kosmos standartus su ES teisynų ir e, normomis ir standartais. Ir taip pat yra numatyta gerinti e, prekių, kapitalo ir žmonių judėjimą ir e, taip turėtų padėti užtikrinti mažesnės kainas vartotojams Kosove. Taip pat yra numatyta plėtoti santykius transporto ir energetikos sritise, e, integruojant Kosovą į Euro, Europos energetikos rinkas ir gerinant infrastruktūrą. Be to, šiame sustarime kalbama ir apie būtinybę bendradarbiauti regioninių lygmenių. Kosovas yra pareigotas gerinti realiai, gerinti santykius su Serbija. tai yra teisinės reikalavimas. Teisinės reikalavimas da, pagerinti dialogą, politinį dialogą su da, Serbija. Ir mes turime gilinti santykius ir siekti kitų susitarimų. Kaip e, mes matėme pastaraisiais mėnesiais, tai kartais reiškia, kad e, turime priimti labai sunk, sudėtingus sprendimus ir siekti kompromiso. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad šiame susitarime taip pat yra nuostatų, kurios įpareigojo Kosovą siekti e, aukštų tarptautinių standartų, ypač E, gerbent demokratijos principus. Tai yra itin aktualu atsižvelgiant į tuos iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria Kosovas. Tai reiškia, kad tos institucijos, kurios turėtų užtikrinti demokratinį valdymą ir taisyklių laikymasi, turėtų dirbti pagal numatytas e, procedūras ir taisyklės. Be to, tai reiškia, kad negalima taip pat trukdyti e, laisvam politiniam, laisvam politinių minčių, laisvai politinių minčių raiškai. Taip pat aš norėčiau kreiptis į Kosovo politikus ir paraginti juos pradėti, pradėti e, dialogą tam, kad galima būtų užtikrinti šalies euro, europinę perspektyvę be smurto, be grėsmių ir be bauginimo. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, dar kartą norėčiau padėkoti Jums už Jūsų paramą ir man bus labai įdomu klausytis šių diskusijų. Dėkoju komisijos nariui ponui Han. O dabar Tarptautinės priekybos komiteto vardu kalbės ponas Šeinfeld. Ačiū ponia pirmininkė, gerbiamasis komisijos narį. APP e frakcijos narių norėčiau išreikšti paramą tam e, stabilizacijos ir asociacijos susitarimui tarp ES ir Kosovo. Kosovas yra nedidelė e, Balkanų regiono valstybė, paskutinė valstybė iš e, Vakarų Balkanų valstybių eilės, kuri pasirašė šį susitarimą. Ir kas ypač svarbu, ką paminėjo ir komisijos narys, yra tai, kad šis susitarimas apims daug, keletą labai gerų dalykų naudingų tiek ES, tiek ir pačiai valstybei, Kosovui. Tai yra, ko gero, pati skurdžiausia valstybė Europoje. Dėl to mes jai siūlome galimybę pasinaudoti mūsų paramą. Ir tai bus naudinga ir pačiai Europos Sąjungai, jeigu tik susidorosime su migracijos iššūkiu, kuris dabar yra ypatingai didelis šiuo metu. Dėkoju. Ačiū. Toliau kalbės frakcijų atstovai. Ponas Adaktusson, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra džiugu ir tai yra istorinis momentas, kad e, buvo sudarytas ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos sustarimas, kuris atveria naujas galimybės šios šalies ekonomikai. Šiuo susitarimu e, dar kartą patvirtinama, e, kad Kosovo ateitis yra Europoje. Tuo pat metu galime konstatuoti, kad Europos, europinė integracija nėra savaime suprantamas dalykas, ji priklauso nuo politinės valios ir pasiryžimo. Čia mes kalbame ne tik tai apie būtinybę gyvendinti reformas, Ir turiu pasakyti, kad pranešėja ponia Lunačiek atkreipė savo dokumente dėmesį į tai, kad svarbu kovoti su korupcija. Tai yra esminis dalykas, tai yra didžiulė kliūtis e, tolesniai Kosovo plėtrai. Politinė valia vis dėlto turi atsispindėti ir kitose žingsniuose, tai yra įgyvendinant reformas kurios gali būti nepopuliarios e, pačiai, pačioje Kosovo visuomenėje, tačiau tai yra pačios Kosovo vyriausybės tiek ir pozit, opozicijos atstovų įsipareigojimas. E, pabaigoje, ponia pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad e, pritariu šiam istoriškai labai svarbiam ES ir Kosovo susitarimui. Dėkoju. Ponas Panceri, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Kosovu yra svarbus žingsnis į priekį, sudarantis sąlygas tolesniam suartėjimui, Kosovo suartėjimui su ES. Kaip jau sakyta, čia mes kalbame apie sutartinius santykius, kurie stiprina politinį dialogą ir priekybos saitus, taip pat bendradarbiavimą įvairiose srityse. Šis sustarimas yra labai svarbus, tačiau nepakankamas, nes e, padėtis Kosove iki šiol yra labai problematiška. Tai paaiškėjo e, ir visai neseniai e, prasidėjus demo, įvairioms demonstracijoms šioje šalyje. Taigi reikia stiprinti de, demokratinės struktūras šios, šioje šalyje. Ji turi e, įgyti e, geros ateities perspektyvą šiame regione. E, migracijos, migracijos problema taip pat yra labai skubiai svarstytinas dalykas. Kosovas yra vienas iš, viena iš sangryžų, imigra, migrantų sang, sangryžų, kurios, e, kurioje juda imigrantų srautai. Tad, o, tad mes pritarėme e, stabilizacijos ir asociacijos sustarimui su Kosovu, tačiau manome, jog būtų prasminga paraginti komisiją paremti Kosovą E, toliau įgyvendinant savo užsibrieštus e, tikslus. Mes turime pasirūpinti, kad ši šalis ir pradėtų reformų procesą ir e, demokratijos, demokratinės konsolidacijos procesus. Dėkoju. Ačiū. ECR frakcijos vardu ponas Čambatski. Dėkoju. Mes norėtume pasidžiaugti tuo, kad pasirašyta šis sustrimas su Kosovo ir aš dėkoju ponė Liūnačiai už tai, kad jį parengė šį dokumentą. Kosovo šiuo metu išgyvena labai sudėtingą laiką, e, nes visas institucijos kontroliuoja politinės jėgos, ne visos jos funkcionuoja visuomet taip, kaip mes norėtume, sunkiai sekasi kovoti su korupcija ir E, integracija e, į Europos Sąjungą turi padėti Kosovui sustiprinti savo institucijas ir taip pat padėti, taip pat atkurti ir ūkį, o to labai reikia Kosovo žmonėms, nes tenai nedarbo lygis yra pas didžiausias vakarų Balkanų šalyse. Ir reikia pasakyti, kad da, bu, Kosovo da, išgyvenimas yra, yra reikalingas da, stabilumui vakarų Balkanuose ir mes turime galvoti, uh, apie pagalbą ne tik Kosovo, bet ir, bet ir kitoms šalims. Ypač turime padėti mažom, toms tautinėms mažumos, mažumoms, kurios Balkanų pusėsalėje atsidūrė kitose šalyse. Čia aš kalbu ir apie bulgarų, makedonus ir apie kitas tautinės mažumas. mažumas. Ponas Radoš, Aldi frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisarė Aldė frakcijos vardu. Aš norėčiau pritarti ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimui. Aš tikiuosi, kad bus pasirašytas netrukus ir pagrindų susitarimas, kuris leis Europos, Kosovui dalyvauti ES struktūrose. Kosovas šiuo metu išgyvena labai nestabilius laikus. Situacija yra labai nestabili. Reikia pasakyti, kad dvi šalis - Serbija ir Bosnija ir Hercegovina - nepripažino Kosovo Respublikos. Vis dar yra neįspręstų klausimų ir yra tam tikrų politinių jėgų, kurios nenori pripažinti Kosovo. Ir tos e, politinės jėgos taip pat reikalauja, kad būtų pakeistos sienos ir dėl to kyla įvairių konfliktų. Todėl aš manau, kad labai svarbu yra ambicingai gyvendinti šį susitarimą, ir, nes jis yra susijęs ne vien su ekonomikos reikalais, jis yra skirtas tam, kad būtų stiprinamos demokratinė ir kūriamos demokratinės institucijos, stiprinami teismai, o tai yra labai svarbu ir todėl mes turime e, įsipareigoti tinkamai gyvendinti šį susitarimą tai bus e, naudinga ES ir Kosovo piliečiams. Tai yra vienintelis būdas užtikrinti, kad ateityje Kosovas galės e, kreiptis dėl narystės Europos Sąjungos, Sąjungoje. Mes nenorime, jei ši šalis taps stabili, tuomet visas regionas, e, regio, viso regiono stabilumas bus sustiprintas. Todėl aš manau, kad reikia kuo e, greičiau pradėti Kosovo e, e, suartėjimo su ES procesą. Dėkoju, aš norėčiau pranešti Jums, kad dėja per šią diskusiją mes negalėsime leisti Jums užduoti klausimus pagal melinosios kortelės procedūrą, nes mes šiek tiek vėluojame. Toliau kalbės ponas Kūzo. Dėkoju. Mes savo frakcijoje nepakeitėme savo pozicijos dėl Kosovo. Mes manome, kad tai yra dirbtinė valstybė, kurią sukūrė tarptautinė bendruomenė visiškai nepasidama tarptautinės teisės. Pusė jungtinių tautų narių, skaitant ir mano šalį, nepripažįsta šios šalies Ir aš norėčiau priminti Jums apie Jungtinių tautų organizacijos rezoliuciją numeris 242 ir tai, kas joje parašyta. Ir net ir šiandien Serbijos vyriausybė ir Kosovo laikinojo valdžia nesugeba susitarti, nesugeba pasirašyti politinio susitarimo. Situacija nėra sprendžiama. Mes uh, šiuo atveju pasisakome už Kosovą, visiškai pamiršdami apie tarptautinę teisę. Ir mes taip pat žinome, kad e, ne, čia ir Rusijos įtaka yra labai svarbi, nes jį kontroliuoja naftos ir dujų da, e, išteklius, kurie e, yra teikiami į Balkanų pusęsalį. Ačiū, panas Arianopoulos imperialistinės e, jėgos aršiau reiškiasi šioje šalyje dėl jos e, strategiškai svarbios padėties. Ir e, ten yra galimybių investuoti ir taip pat pasinaudoti turimais gamtiniais ištekliais. Ir Rusija ten taip pat turi strateginių interesų. Ten mes matome, jog taip kūrėsi e, ištisi Rusijos protektoratai. Dabar Kosovas e, tampa žaislų e, jos korumpuotos valdžios rankose. Mūsų atsakomybė yra milžiniška ir Graikijos vyriausybė taip pat turėtų prisimti atsakomybę. Mums, mes re, re, re, norime, kad būtų pakeistos sienos ir reikalaujama, kad e, e, iš Albanų skurti savoją valst, naują valstybę. Europos parlamente labai aktyviai veikia e, lobistai, Kosovo lobistai. Mums reikia kovoti su tais imperialistiniais ir kapitalistiniais planais, dėl kurių tik dar labiau didėja migrantų srautai. Ačiū. Dabar kalbės savo vardu individualiai parlamento nariai ponas Kuka. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Kovo vyriaus, Kosovo vyriausybę ir parlamentą pagaliau užbaigus šio sustarimo ratifikavimą. Tai yra e, kertinis e, akmuo e, tolesniuose santykiuose su ES atvers, jis atvers naujas galimybės Kosovui integruotis į ES. Šis sustarimas sudaro E, impulsą e, toliau tęsti reformas Kosove. E, tai yra vienas pačių skurdžiausių regionų Europoje ir jis turėtų pasinaudoti šio sustarimu kaip galimybę plėtotis socialiai ir ekonomiškai ir taip pat uh, E, gyvendinti esminės politinės institucinės reformas. ES turi prisimti atsakomybę už šios regiono plėtrą, dėl to mes pritarėme šio, santykių su šios, šio regiono šalimis e, stiprinimui. Ir šis sustarimas yra e, žingsnis į tą linkmę mes turėtume e, taip pat siekti bevizio režimo Kosovo piliečiams, kadangi tai yra labai svarbu, siekiant padėti Kosovo verslui ir piliečiams e, pilnai pasinaudoti šio sustarimo teikiamomis galimybėmis. Taip pat labai svarbu panaikinti bet kokias kliūtis mūsų santykiams su Kosovo toliau plėtotis. Ir dėkoju.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 Pritariu stabilizacijos ir asociacijos susitarimui su Kosovo praėjus maždaug metams, dėry, dėry, dėrybų metams. Aš manau, kad rytoj e, bus, parlamentas pritars šio susitarimo įsigaliojimui. Tai yra uh, Kosovo įsipareigojimo eiti Europos keliu, tapti tam tikrą apšvarą, ap, apraišką ir tai padės mums stiprinti santykius su šia šalimi ir, su kitom, ir apskritai su šio regionu ir sudarys sąlygas investicijoms, ūkio augimui, finansiniams e, e, finansinių e, paslaugų teikimui ir stiprins europietiškus standartus. Ir Ne, ir taip pat sustiprins politinių šalies jėgų bendradarbiavimą, kas iki šiol nebuvo mm, savaime suprantama. Neseniai pastaruoju metu matėme, jog e, valstybei, kuris siekia integruotis į Europą, nedėra trypčioti vietoje ar žvalgytis į praeitį. Mums reikia užkirsti kelią šios šalies radikalizacijai ir padėti jai mažinti imigrantų srautus. Manau, tikiuosi, kad šis susitarimas bus vienas, e, e, pirmasis susitarimas, kuris e, tarp ES ir Kosovo, kuris padės toliau šiai šaliai gyvendinti svarbes reformas ir padedamai Europą, Europos eiti Europos integracijos keliu. Dėkoju. Panas Tomašič. Napori koje su kosovske vlasti poduzele kako bismo došli. Labai ačiū. Kosovo vyriausybės pastangos e, siekiant pasirašyti šį susitarimą geriausiai rodo europinę Kosovo perspektyvą. Kosovas jauna demokratija, jos laukia daug užduočių, e, taigi Kosovo vyriausybė ir institucijos turi būti visapusiškai įsipareigojusios eiti eurointegracijos keliu. Tai yra didelis iššūkis ir Kosovo, ir Europos Sąjungai, kuri E, kaip ir Kosovas turi pademonstruoti, kad bendrai žiūri į Kosovo ateitį. Tačiau mums savęs reikia paklausti, ar mes esame įsipareigoję Kosovo atžvilgių. Juk kai kurios ES valstybės narės dar nėra Kosovo Respublikos pripažinusios. Šis susitarimas yra vienas iš svarbiausių žingsnių Kosovo e, integravimo prasme ir čia išvelgiu užduoti visoms valstybėms narėms, ypač toms, kurios dar nėra pripažinusios Kosovo, tai padaryti. Ačiū. Ačiū. Ponas Sinadinos vieną minutę nepriklausomas narys. 1999-aisiais Jungtinių tautų saugumo taryba pritaikė Kosovui pereinamąjį režimą, e, paskyrė pereinamojo laikotarpio vyriausybę, tačiau geografinė prasme, kultūrinė prasme Kosovas išlieka Serbijos dalimi. E, po Kosovo e, e, mūšio kai kurie politikai, kurie nesusipažinę su istorija, vis dėlto mano, kad stabilizacijos ir asociacijos sustarimas pakeis Kosovo statusą. Tačiau esama Kosove daug radikalių e, jėgų ir e, manoma, kad, e, ta, kad keičiant, radikaliai keičiant Kosovo sienas, tai pasitarnaus neigiamai ir, ir tai padės toms grupuotėms, kurios suinteresuotos nestabilumu regione. Dėkoju toliau, ponas Franzulica šios e, vakarų, visos vakarų Europos valstybės e, ilgainiui taps ES dalimi, tuo suinteresuota Europa ir visos valstybės. Taigi sveikinu komisarę Moherinį už šį susita... E, pasiekų šį susitarimą, istorinės reikšmės susitarimą stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, tačiau e, Belgradas kol kas e, labai lietai pripažįsta susitarimo nuostatas, bet ką jau kalbėti apie jį, jei penkios ES valstybės narės nėra Kosovo pripažinusios. Tam, kad susitarimas e, būtų įgyvendinamas, labai svarbu, kad tas pripažinimas įvyktų. Taigi Europos komisija ir valstybės narės turi rasti būdų, kaip pradėti dėrybas su Kosovui pradėti dėrybą su ES, netgi e, nesant to pripažinimo iš visų valstybių narių. Reikia pripažinti tai, kad Prištinoje siaučia organizuotos nusikalstamos grupuotės, kalbėtojas nutraukiamas. Gerbimiai kolegos, dabar pradėsime uh, uh, spontaniškų pasisakymų uh, raundą, ponas Keli. Atidžiai klausiausi diskusijų. Didžioji e, dalis pasisakiusiųjų kalba už šį stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Uh, Mes balsavome teigiamai, manome, kad susitarimas pasitarnaus valstybei ir jos piliečiams, kad e, bus daugiau pasitikėjimo, bus daugiau priekybos užsienių, daugiau darbo vietų. Taip pat e, laukiu, nekantriai laukiu tos dienos, kai Kosovas taps pilna teisė ES valstybė nare. E, prie tai prisidės prie stabilumo Europoje. Mes ES įsijungėme 1973 metais. Laimėjimai milžiniški. Jungtinė karalystė tikrai pasistumėjo prieki ES dėka. Manau, kad toks likimas laukia ir Kosovo. E, manau, kad sustarimas suteiks stabilumo šaliai ir padės eiti reformų keliu. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Ponas uh, Sani. Ačiū už suteiktą progą pakalbėti, ponė pirmininkė. Šis stabilizacijos ir asociacijos susitarimas yra e, esminė e, ir labai efektyvi mūsų kaiminystės politikos priemonė demokratiška šio regiono plėtra yra labai svarbi, dėl to yra gera proga sudaryti galimybę Kosovui, e, pavyzdžiui, e, pasinaudoti tokio sustarimo privalumais, pavyzdžiui, e, įvedant bevizį režimą Kosovo piliečiams. Tačiau kyla įvairių kliūčių, pavyzdžiui, penkios valstybės narės nenori pripažinti Kosovo Respublikos. Ir jos dabar ši proga, joms, dabartinis momentas yra gera proga joms pakeisti savo poziciją. Taip pat labai svarbu normalizuoti Belgrado ir Prištinos santykius. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės ponia Wortmans. Dank u wel, eh, voorzitter, en dank u ook aan de commissaris. Dėkoju. Pirmingė, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariui Ponios Lunačiek pranešime kalbama apie labai svarbų stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, kuris yra pirmasis ir labai svarbus žingsnis siekiant suartėti su Europos Sąjunga. Ir mes remiame šį susitarimą. Mes taip pat netrukus balsuosime ir dėl 2015 metų pažangos ataskaitos. Taigi, jei viskas klausysis sėkmingai, jei bus daroma tinkama pažang, pažanga, tuomet mes galėsime ir toliau remti Kosovo, siekiant užtikrinti, kad tai būtų laisva ir nepriklausoma šalis. Dėkuoju, toliau ponas Šoltas. Dėkuoju Jums už tai, kad sutikite man žodį ir aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, ponai Lunaček, už puikiai atliktą darbą ir už visas jos pastangas siekiant uh, parengti kuo geresnį pranešimą. Aš manau, kad Šis e, susitarimas e, yra nepaprastai svarbus, nes jis atveria duris Kosovui į didesnį pasaulį. Kosovui, kuris e, pasreišti šimtmečiais išgyveno labai sunkius laikus. Pagal šį susitarimą bus palengvintas ir prekių, ir žmonių laisvas judėjimas. Taip pat yra numatyta, numatytas taip pat ir bevizis režimas. Ir šis sustarimas padės plėtoti ir energetikos sritį, energetikos infrastruktūrą ir spręsti daugybę kitų socialinių klausimų, kurie yra labai svarbus. Kosovas vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį užtikrinant viso regiono stabilumą, o tai yra beje ir mūsų interesuose. Dėkuoju ponui Šoltis, ponas Obermaier, paskutinis kalbėtojas. Pone pirmininkė, nepaslaptis, kad dauguma mūsų piliečių kaip didžiausia pavojų Europoje išvelgia e, karingąjį islamą. Ir jeigu mes rimtai tai žiūrėtumėme, tuomet ir Kosovo ES kursas nebūtų čia aptarinėjamas kadangi šiandieną Šveicarijos viename laikraštyje buvo iškeltas klausimas, ar Kosovas taps pirmoji islamiškoji Europos, Sąjung, Europos valstybė. E, čia šiame straipsnėje pažymima, kad e, e, Kosova, Saudo Arabija Kosovą masyviai ir labai stambiai finansuoja. Ir pranešėja teisingai e, kritikuoja šią valstybę. Saudo Arabija, e, Kosova, Kosove išvelgia puikų trojos arklį Europos Sąjungo, e, Europoje ir mums reikia tai pripažinti. E, asociacijas, sustarimas, o ir dar, o, o tuo labiau kokia nors e, narystės perspektyva Europos Sąjungoje, mano manimo, yra didžiulis pavojų, kelia didžiulį pavojų. Dėkuoju. Dabar sutikiu žodį komisijos nariui Han. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmieji parlamento nariai, Kosovo Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos sustarimas yra svarbus žingsnis e, Kosovui einant Europos link ir e, vakarų Balkai, yra, tai yra vakarų Balkanų stabilizacijos ir asociacijos proceso elementas. Tai yra valstybė, kuri, e, kaip ir kitos valstybės, e, puoslėja tas pačias vizijas ir išvelgia tą patį, tokią pačią savo ateitį, bendrą ateitį. Ir e, tokios, šios valstybės turi puoselėti bendras e, e, vertybės, tai yra vertybės, kurios puoselėmos Europos Sąjungoje. Tai mes visuomet atkreipiame dėmesį. E, kitas iššūkis tai yra sustarimo įgyvendinimas. Jis, tai sustarimas nepa, neparodys rezultatų iš karto, reikia dar E, nau, tolesnių žingsnių. Tai nėra kažkokia panacėja, kuri iš karto iš, išgydys Kosovo e, lygas. Tačiau aš nebejoju, kad šis susitarimas padės Kosovui e, imti jaustis labiau priklausančią Europos šeimai valstybę ir taip pat sukurs sąlygas Kosovui atsižvelgti ir įgyvendinti savo gyventojų, atsižvelgti savo gyventojų lūkesčius gyven, gyventi taikoje ir santarvėje. Ir Reikia tikėtis, kad ir mes tikimės ir sieksime, kad vyriausybė ir Kosovo e, opozicija susėstų prie bendro darybų stalo ir imt, būtų imtasi reformų. Per nelik daug laiko buvo e, išvaistyta. E, Kosovas daugiau nelei, negali sauliaisti jo švaistyti. Reikia ieškoti skubių sprendimų. Kosovo piliečiams, piliečiai nusipelno e, viso ko geriausio. Aš e, E, kreipsiuosi į tarybą, kad, vis, kad vis, visi mes bendrai padėtumėme e, Kosovui toliau e, eiti Europos integracijos keliu. Dėkoju. Ačiū koalicijos nariui. Dabar dvi minutėms teikiu pranešėjai žodį, ponė Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar kalbėsiu anglų kalbą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, gerbėmėjai kolegos. Aš visiems norėčiau padėkoti. Norėčiau padėkoti ir kolegoms iš tų šalių, kurios nepripažįsta Kosovo. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs remiate destabilizacijos ir asociacijos susitarimą, nes aš manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. O e, tiems e, kolegoms iš, kolega iš Guoja noriu pasakyti, kad jis yra neteisus. Ne, daugiau nei pusė E, Jungtinių tautų organizacijos narių e, pripažino Kosovą. 111 valstybių tai padarė. Taigi mes padedame tą šalį, kurią pripažįsta Jungtinės tautos. Jau daug kas buvo pasakyta ir todėl baigdama aš noriu pridurti tik du dalykus. Aš norėčiau tik tai dar kartą jums priminti apie Ibrahimą Jugovą, apie kurį aš minėjau iš e, savo žanginėje kalboje. Jis yra svarbus dėl to, kad jisai yra nesmurtinės kovos simbolis. Ir taip aš noriu paraginti opoziciją, opoziciją Kosovo parlamente sugrįžti į parlamentą, į tą parlamentą, į kurį jie buvo išrinkti ir nebeblokuoti parlamento darbo, nes parlamentas šioje jauniausioje parlamentinėje respublikoje Europos žemynė turi veikti. Ir baigdama noriu pasakyti de, visiškai kitokį dalyką, bet tai yra labai gera žinia Kosovui. Praeitą ketvirtadienį Kosovo trumpametražės filmas, pirma, pirmasis Kosove, buvo uh, nominuotas uh, uh, kin, kino. Uh, akademijos apdovanojimui gauti, kaip e, e, veiksmo filmas, kaip geriausias e, ūsinį pagamintas trumpametražis veiksmo filmas. Ir aš norėčiau paremti šią nominaciją, nes aš manau, kad jei tas filmas laimėtų joje, tai tikrai būtų labai svarbu šią jaunai šaliai. Ačiū kolegiai Lunačiak.